Dear colleagues, welcome to IMCO. Let's start. Kolegos, sveiki atvykę į IMCO komitetą. Pradėsime nuo darbo tvarkės tvirtinimo. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad balsavimas dėl MICI nuomonės, dėl vienanarių ribotos atsakomybės bendrovių buvo atidėtas politinių frakcijų prašymų. Ar būtų pastabų dėl darbo tvarkės? Jeigu ne, tuomet tvirtiname. Periname prie kito klausimo. Pirmininkės pranešimai nėra primtas galtinis sprendimas dėl DSM, ko prašė, nu, šios nuomonės prašė im, iš mūsų imko komiteto. Tai yra susiję su vartotojų apsauga ir dėl to mūsų vaidmuo dėl DCM turėtų būti irgi užtikrinamas pagal 54 taisyklę. Norėčiau priminti, kad posėdis yra transliuojamas. Sveiki visi, kurie klausotės. E-meeting programa. Reikia prisijungti prie jos, jeigu norite klausytis. Ir visi nariai, darbuotojai gali klausytis e, mūsų per šią programą reikia prie jos prisijungti ir taip pat norėčiau dar priminti apie mūsų biuletenį. Dabar 60-asis jau išėjo leidinys. Biuletenį galima skaityti dabar ir galima išsiimti prenumeratą. Dabar 22 birželio popietinės sesijos protokolo tvirtinimas. Niekas neprieštarauja, tai protokolas yra patvirtintas. Dabar perėsime prie naujausios informacijos dėl trilogo posėdžių pranešimas dėl kabelinių instaliacijų asmenės apsaugos priemonių ir dujų įrangos, tai yra reglamentas ir Antonio Lopes Asturės gal norėtų trumpai papasakoti, kaip vyksta darbas. Ačiū. Dėkoju, pirmininkė. Ispaniškai kalbėsiu. Viršelio 11 dieną įvyko techninio pobūdžio susitikimas, toksai keli tokie techninio pabudžio sutikimai vyko prieš trilogo posėdį ir e, turiu neblogų žinių. Galime teikti, kad e, frakcijos dirba iš vien ir mes parodėme, kad vieningas Simko komitetas, kuris gina bendrąją rinką ir vartotojų, vartotojų interesus, kad tai veikia. Ir ypatingai džiaugiuosi tuo, kokį vaidmenį suvaidino mūsų komiteto pirmininkė Vicky Ford visame tame procese Ir norėčiau aš paminėti keturis dalykus, kalbant apie mūsų pasiekimus tuose susitikimuose. Daugiau informacijos turi būti teikiama vartotojams. Numatyta ir konstatuojimuosiuose dalyse ir straipsniuose kalbėti apie transporto sistemas ir kitas sistemas, kur bus taikomo, taikomas technologinio neutralumo principas, atsižvelgiant į visus veikėjus rinkoje. Antras, trečias, antroji, trečioji dalis dėl nuobaudų, taip pat yra atitinkamas straipsnis, kur kalbama nuosekliau apie nuobaudas. Su šešėniais panešėjais mes išsprendėme sankcijų klausimą reglamente ir taip pat mes atsižvelgiame į valstybių narių klausimus dėl istorinių instaliacijų kurios ir įrenginių, kurie yra turizmo objektai, čia kalba eina apie kultūrinį paveldą ir įvairius, įvairius e, tokius turistinius įrenginius kurie buvo instaliuoti iki 86 metų. Tačiau tuomet jie turėjo irgi laikytis atitinkamų saugos reikalavimų ir dabar šis reglamentas nebus jiems taikomas. Taigi norėčiau padėkoti visiems šiandiems pranešėjams, Pascal Duran, kitiems, visiems kolegoms, patarėjams taip pat, Astridai, Sebastianui, frakcijos komiteto sekretariato nariams, kurie daug prisidėjo rengiant šį pranešimą, kuris iš ties labai sudėtingas technologinė, techninė prasme tačiau man atrodo, kad e, galiausiai rezultatas yra sėkmingas ir dėkoju visiems dar kartą. Dėkoju ponui Lopesas Turės. Catherine Staller yra pranešėja dėl dujų instaliacijų, dujų renginių. Gal ji norėtų pakomentuoti? Ačiū pirmininkė. Praeitą savaitę vyko bendras susitikimas dėl e, apsaugos, asmens apsaugos įrenginių ir dujų įrenginių. Buvo labai intensyvios diskusijos dėl asmens apsaugos priemonių, Ir man atrodo, kad pasiekėme pažangos dėl asmens apsaugos priemonių. Yra dar tikrų, tam tikrų klausimų, kuriuos teks išspręsti. Aš nesu pranešėja, aš tik tai primininkavau trilogo posėdžiui, tikimės, kad bus nustatyta nauja data dujų įrenginių e, klausimo aptarimui. Čia yra mažiau problematiškas klausimas. Ir iš ties buvo pasiekta pažangos ir jeigu neklystu, tai dabar Luksemburgas, pirmininkausianti valstybė, perims šį klausimą ir kitą savaitę, ponė pirmininkė, turėtų įvykti susitarimas ir tikimės, kad greitai bus išspręstos visos likusios problemos ir kalbant apie asmens apsaugos priemonės ir dujų įrenginius. Ačiū, Catherine. Ar būtų kitų kolegų, kurie norėtų ką nors pasakyti dėl trilogo posėdžių? Ne? Tuomet matau, kad kito pranešimo autorius nuomonė dėl degimo variklių iš metalų yra dar neatvykęs. Ir reiktų palaukti pranešėjo, jos pranešėjos. kad nekeliai sudančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamų taršalų ribinės vertės ir tipo patvirtinimas. Gal ponas Švap norėtų kažką pasakyti. Ačiū pirmininkė, dėkoju, kad pakvietėte mane pasisakyti. Aš norėčiau trumpai, kadangi esu pranešėjęs dėl kito dar. Kadangi nėra pranešėjo dėl kito darbo atvarkės klausimo, aš norėčiau trumpai pristatyti, kaip vyksta mūsų dialogo posėdžiai dėl tinklų saugumo direktyvos. Tai irgi yra aktualus klausimas ir pirmininkė sustabdykite mane, kai ateis pranešėjas, kad ne, neužsikalbėčiau per ilgai. Taigi, pirmininkė, norėčiau informuoti kolegas labai trumpai, kad e, mes su šešėliniais pranešėjais susitikome Strasbūrę per ankstesnę sesiją ir turiu pasakyti, kad atsižvelgiant į tai, kad kalba eina apie didžiulę riziką ir išpolius prieš Europos bendrovės. Šiandien Lenkijos įmonė LOT nukentėjo, taigi tikrai negalime sumenkinti tų ambicingų pasiūlymų, kurių ėmėmės Europos parlamente. Taigi norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų paramą, kad mes toliau galėtumėme vesti dėrybą su taryba, tam, kad būtų galima sukurti tinkamą pagrindą kovojant su kibernetiniais išpoliais ES, kad būtų tinkamas teisinis pagrindas tokiai kovai prieš kibernetinius nusikaltimus. Ir kad per ateinančius kelis mėnesius visose ES valstybėse narėse būtų užtikrinamas tinkamas atsparumas, kritinių, kritiškai svarbių infrastruktūrų atsparumas tokiems išpoliams. Yra atvirų klausimų, neįspręstų klausimų, dėl, pavyzdžiui, mainų tarp valstybių narių ir kaip pradėti internetinės platformas. Apie tai kalbama irgi direktyvoje, kalbama apie kritinės reikšmės infrastruktūras, kurios turi būti tinkamai apsaugotos. Taip pat e, infrastruktūros tiekėjai turi laikytis visų reikalavimų numatytų direktyvoje. Pirmininkaujantį Latviją dėrėjosi labai konstruktyviai ir tikimės, kad e, tokio pagrindinio proveržio pasieksime greitai, nors dar politinio sutarimo ir nėra. Bet tikėkime, kad per ateinančią savaitę trilogo posėdėje jis jau išryškės. Ačiū Andrėjas, kad pateikėte daugiau informacijos apie kibernetinį saugumą. Dabar dėl, nuomonė dėl emisijų, ribinių, emisijų ribinių verčių, kalbant apie vidaus degimo variklius, gal galėtumėte APP frakcijos vardu pasisakyti? Ponas Vanistelroj norėjo tą padaryti, bet jo nėra bet aš galiu čia pasitikslinti dar. Puiku. Tuomet suteiksiu žodį šešėliniai pranešėjai poniai Grapinį. Norėčiau priminti kolegoms, kad mes dabar kalbame apie kompromisinius pakeitimus. Yra jų 35 e, pateikti šiam nuomonės projektui. Marija, žodis jums. Mulțumesc. E, îmi pare rău că trebuie să-i mulțumesc în lipsă raportorului, e, dar trebuie să-i mulțumesc. Dėkoju, ponė pirminkė, gaila, kad pranešėjas nėra salėje. Aš norėčiau asmeniškai jai padėkoti dėl to, kad mes puikiai bendarbiavome su pranešėjais, su šešėlininiais pranešėjais, vyko keli susitikimai Bruselėje ir Strasbūrė. Ir aš norėčiau pasakyti, kad mano galva kompromisiniais e, pakeitimai, dėl kurių mes susitarėme, padės mums susitarti dėl šio dokumento. Mes parengėme tikrai labai solidžią nuomonę, joje kalbama ir apie techninius dalykus, bet ir išsakoma ir mūsų politinė pozicija. Šis pranešimas yra labai svarbus tam, kad galima būtų užtikrinti konkurenciją e, rinkoje ir kad galima būtų taip pat užtikrinti ir vartotojų teisų e, ir aplinkos e, apsaugą. Būtent to ir buvo siekiama. Aš manau, kad labai svarbu yra apsaugoti Europos gamintojus ir Mes kalbame apie transporto priemonės ir tos transporto priemonės turėtų būti varomos tokiais varikliais, kurie atitinka visus kitus panašiems varikliams taikomus reikalavimus. Mes nenorime, kad mūsų rinka patektų produkcija, kurie netitinka mūsų reikalavimų ir norime apsaugoti taip pat ir savo gamintojus. to tikslo siekiame ne vien dėl to, kad norime rūpintis e, gamintojais, bet ir dėl to, kad norime užtikrinti deramą saugą Europoje. Nenorime, kad dėl tų netinkančių variklių e, vyktų nelaimingų atsitikimų. Taigi dėkuoju dar kartą visiems, kas dalyvavo rengiant šį dokumentą ir aš tikiuosi, kad mes visi galėsime pritarti šiai nuomonėjai tam, kad galima būtų patvirtinti po to pranešimą ir kad tikiuosi, kad jų, jame bus atsižvalgta į mūsų nuomonę. Dėkuoju, Marija. Toliau AKR frakcijos Daniel Dento. Šešvienis pranešėjas. Dėkuoju. Aš tiesiog galėčiau pakartoti tą patį, ką sakė ponia Grapinė, mes iš tikrųjų puikiai bendradarbiavome ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai, nes jisai tikrai subūrė mūsų visus ir aš manau, kad galiausiai mes sugebėjome susitarti dėl gero kompromiso. Dabar, kalbėdama savo frakcijos vardu, aš galiu pasakyti, kad mes džiaugiamės, kad mano pakeitimas, kuriame kalbama, tik yra 48 pakeitimas, Jame kalbama apie variklius, kurie buvo pagaminti prieš 2011 metų sausio pirmą dieną. Džiugiuosi, kad į tą pakeitimą buvo atsižvelgta. Yra keli dar kiti svarbus mūsų frakcijai pakeitimai ir mes džiaugiamės, kad pranešėjas atsižvelgė į mūsų, mūsų nugastavimus dėl pakaitinių variklių ir dėl jiems sakomų perinamų laikotarpių. Ir mes Džiaugiamės, kad dabar kompromisinis perinamasis laikotarpis sudarys 18 mėnesių. Tai jeigu mes pažvelgsime dabar galiojančius teisės aktus ir tuos, kurie taikomi viešiesiams pirkimams, ypač geležinkelio srityje, pamatysime, kad ten ne viskas yra spręsta ir mes pateiksime pakeitimą žodžių AKR frakcijos vardu. Tiesiog norėčiau Jums apie tai pranešti ir tas pakeitimas kad jo siūloma bus papildyti 19 pakeitimą, mes darome nuorodą į direktyvą 2008-57 EB ir reglamentą numeris 1302. Jei tai bus atsižvelgta ir bus pritarta šiam pakeitimu, mes labai džiaugsime savo frakcijai. Dėkuoju, Daniel. Toliau Aldi frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau atsiprašyti, kad ponas Tornes negalėjo dalyvauti šiame, ponė Tornes negalėjo dalyvauti šiame posėdėje ir aš pakomentuosiu jos poziciją. Iš tikrųjų, pranešėjas e, daug dirbo ir mums problemų kėlė e, perinamasis laikotarpis taikomas e, atsarginiams varikliams ir mus tenkina pasiektas kompromisas ir mes dėkojame pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Dėkoju, ar kiti kolegos norėtų ką nors pasakyti, gal kitos frakcijos norėtų ką nors pakomentuoti. Na kągi, panašu, kad šis pranešimas nekelia jokių problemų. Balsuosime komitete birželio 23 dieną. Aplinkosaugos komitete balsavimas vyks Liepos 15-16 dienomis. Kol kas dar nežinoma, kada šis dokumentas pateks į plenarinę sesiją. Na kągi, dabar galime pereiti prie savo iniciatyvą rengiamo pranešimo dėl e, Europos ekonominės erdvės ir Šveicarijos ryšių ir dėl visiško vidaus rinkos sukūrimo kliūčių panaikinimo. Pranešėjas yra Andrėjas Švab ir mes svarstysime pateiktus pakeitimus. 67 pakeitimai buvo pateikti šiam dokumentui. Maja, gal e, tu norėtum pradėti? Socialistų frakcijos vardu, ar ne? Dėkoju. Dėkoju. Na kągi, man ir šį kartą pasisekė, nes e, tikrai mes puikiai bendradarbiavome ir su ponu Švabu. Ir šis dokumentas puikiai yra parinktas, e, jis yra labai išsamus. Ir e, mes net ir nelabai žinojame, ką galima būtų pridurti. Mes tiesiog raginome pranešėją atsižvelgti socialinį matmenį. ypač kai kalbame apie darbuotojų laisvą judėjimą. Ir Andrėja visiškai teisingai sako, kad Šveicarijos ES santykius reikia plėtoti socialinį matmenį. Be to, aš norėčiau, kad būtų daugiau dėmesio skiriama abipusiškumo principui, plėtojant mūsų santykius su Šveicarija. Na kągi, šis dokumentas nesukėlė jokių problemų. Ketvirtam pakeitime, pavyzdžiui, kalbama apie tai, kad Šveicarija turėtų laikytis įsipareigojimų prisimtų pagal laisvo judėjimo, asmenų laisvo judėjimo susitarimą. Taip, čia galime viskam pritarti. Taip, mes žinome, kad tam tikrais atvejais šis susitarimas buvo uh, nesilaikoma šio susitarimo ir mes norime, kad Šveicarija ateityje laikytųsi jo visuomet. Šeštasis pakeitimas, čia aš norėjau atkreipti dėmesį dar vieną dalyką. Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos ekonominės erdvės valstybių santykiai yra labai glaudus. Ir uh, mums e, reikia, kad ir iš tikrųjų būtų bendradarbiaujama labai glaudžiai, labai gerai, siekiant e, baigti kurti vidaus rinką. Aš manau, kad mūsų susitarimas e, su Šveicarija turėtų taip pat paskatinti ir sažiningesnę kon konkurenciją Ir taip pat aš kalbu ir apie mūsų darbo teisę. Pirmame pakeitime apie tai kalbama. Bet iš esmės aš galiu pasakyti, kad su Andrėjas ir kitais šešėlinės pranešėjais mes puikiai bendradarbiavome ir aš tikiuosi, kad dabar mes galėsime parengti puikų dokumentą, kuris dar labiau patobulins, pagerins mūsų santykius su Šveicarija ir bus naudingas ir Šveicarijai, ir Europos ekonominiai erdvai. Dėkoju AKR frakcijos vardu, kas kalbės. Elmar Kolmer. Daniel Dantan. Aš žinau, kad kolega norėjo pasisakyti, bet dėja, kolega neatvyko. Aš nežinau, ką jis norėjo pasakyti. Jis man apie tai nepranešė, bet aš galiu išsakyti savo poziciją. Taigi, Aš manau štai ką. Aš manau pirmiausia, kad e, būtinas žvelgti į Šveicarijoje įvykusių referendumo rezultatus. Šveicarai išsakė savo poziciją ir labai, tą padarė labai aiškiai. Ir aš manau, kad komisija privalo į tai atsižvelgti prieš e, pasiūlydama savo sprendimą. Šveicarija niekuomet nebuvo visiška e, visateisė vidaus rinkos narė. Ir mes norime, kad toliau mūsų santykiai buvo plėtomi taip, kad būtų naudingi Šveicarijai ir mums. Asmens, asmenų laisvas judėjimas yra vienas iš vidaus rinkos ramšių ir akivaizdu, kad žmonės, kai jie laisvai keliauja, turėtų taip pat turėti pakankamai išteklių, kad galėtų pragyventi. Tai yra akivaizdu, tai yra teisinis toks įsipareigojimas. Kartu aš manau, kad labai svarbu yra suprasti, kad laisvas asmenų judėjimas neturėtų prieštarauti e, tam, kas vyksta darbo rinkoje. Reikia atsižvelgti į pasiūlą ir paklausą. Kitaip mes susidursime su problemomis, kur, kurias jau patiria Šveicarija ir kurios yra aktualios ir Junktinėje karalystėje. Ir kartais mes matome, kad e, dėl disbalanso tarp pasiūlos ir paklausos atsiranda daug problemų. Ir aš manau, kad būtų neteisinga e, neleisti Šveicarijai naudotis vidaus rinkos privalumais vien dėl to, kad Šveicarijai išsakė savo nuomonę per referendumą. Laisvas asmenų judėjimas yra be abejo labai svarbus, bet nereikia pamiršti, kad tai yra tik tai vienas iš daugelio mūsų santykių komponentų. Sova, thank you. Ačiū toliau Aldė vardu, ponė Švencova. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu ponės Tornės vardu, turiu jos užrašus. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už labai gerai parengtą pranešimo projektą. Tai yra geras tolesnių diskusijų pagrindas. Keletas pastabų dėl pakeitimų. Sutinkame su penktojo pakeitimu, kur yra pabrėžiami, pabrėžiama svarbą e, ryšio tarp e, dėrybų dėl e, TTIP ir santykių tarp EE ir Šveicarijos ir Europos Sąjungos. Ir taip pat kalbama, kad ryšiai su EE ir EFTA šalių turėtų būti išspręsti glaudžiai bendradarbiaujant su Europos Sąjunga. Ir Čia sakoma, kad mes turėtume padėti šiame procese. Dar vienas pakeitimas, kur kalbama apie deficitą, planetorės neprieštarauja. Dėl 40 pakeitimo, dėl įvairių produktų, ypač žemės ūkio sektoriuje, jos dėme, atkreipė dėmesį į tai, kad vis dar yra problemų su padidėjusiais importo muitais. Kai kurios problemos jau išspręstos, bet ne visos. Taigi jie norėtų, kad būtų palikta ši nuoroda, bet norėtų išgirsti papildomų paaiškinimų. Taigi Tokia yra jos nuomonė, ji toliau norėtų kartu dirbti su pranešėju ir šešėliniais pranešėjais. Ačiū, ar būtų kolegų iš kitų politinių frakcijų? Paskal Džohau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes nepasiūlėme pakeitimų, bet e, norėčiau pabrėžti tai, kad buvo atliktas puikus darbas ponio Švabo rengiant šį pranešimą. Ir taip pat norėčiau išsakyti kelias pastabas. Tai, kad noras surasti pusiausvyrą buvo tikrai labai svarbus, kalbant apie įsipareigojimus ir prievolės. Taigi, džiaugiuosi, kad buvo atsižvelgiama į nacionalinį aspektą, bet kartais yra ir vidaus rinkos privalumų ir kartais ne visuomet laikomasi su ta rinka susijusių reikalavimų ir prievolių, kalbant apie laisvą asmenų judėjimą. Taigi labai svarbu surasti tą pusiausvyrą ir būtent tą ir padarė ponas Švabas šiame pranešime, taigi norėčiau jam už tai padėkoti, nors jo dabar ir nėra ir norėčiau jį pasakinti. Tiek. Ačiū. Thank you very much. Uh, let... Ačiū. Norėčiau priminti ar pastebėti, kad mūsų diskusijos vyksta greičiau negu planuota. Taigi kai kurie kolegos, kurie turėjo kažkokiu konkrečiu metu dalyvauti šiame posėdėje, jų dabar nėra ir negalim jų net kaltinti dėl to, nes buvo sunku prognozuoti, kiek užtruks mūsų diskusija. Bet e, tikrai noriu pasakyti, kad ne dėl savo kalties jie nedalyvauja šiose diskusijose, mes juos informuosime. Ir dar noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad ne visada galime aptarti konkrečius klausimus būtent tada, kai yra nurodyta diskusija mm, darbo atvarkėje. Pone Gebhardt, ačiū. Aš norėčiau patikslinti keletą aspektų aktualių mūsų frakcijai. Apie tai kalbėjo ir Marija, ir Paskalis Durant savo frakcijos vardu kalbėdamas atkreipė dėmesį kai kurios dalykus. Ir svarbu tai, ką pasakė ponas Daltonas. Be abejo, svarbu atsižvelgti į tai, ką pasakė šveicarijos piliečiai, į jų nuomonę, tai nėra bereikšmis dalykas. Bet Šveicarija pasirašė susitarimus su ES. Taigi mes turėtume užtikrinti, kad šių susitarimų laikomasi. Vienas pagrindinių ES principų yra laisvas žmonių judėjimas. Taigi mes negalime sutikti, kad e, Šveicarijai ar kažkokiam kitoms šalims būtų pirmos ir antros e, rušies Europos piliečiai. Mes negalim sutikti, kad kai kurie piliečiai negalėtų naudoti savo teisėmis. Taigi tai yra svarbus mums principas ir jokių išlygų čia negali būti. Ir aš norėjau akcentuoti tai, todėl kad mes patys įtvirtinome laisvo žmonių judėjimo principą Europos Sąjungoje. Ir jeigu jis yra įtrauktas į sutarimus su kitomis šalimis, tai jos turi laikytis šių principų taip pat. Ačiū, ponė Vekart. Pone Stiler, ačiū. Pirmininkė, ačiū visiems pasisakiusiems. Penktoje dalyje pranešime kalbama apie tai, kad nėra. Yra perkelimo deficitas. Aš dalyvavau grupė, ryšių grupėje tarp ES ir EFTA ir vyko susitikimas tarp ES ir Šveicarijos. Ir aš norėjau akcentuoti porą dalykų. Iš tikrųjų, Šveicarijos piliečiai e, balsavo dar prieš ankstesnį, prieš paskutinį referendumą, jie balsavo dėl vidaus rinkos taisyklių, o 2014 vasarį vyko referendumas, kurio metu buvo panaikintas tas ankstesnis sprendimas. Ir tai yra um, išskirtinė situacija, 50,3 procento pasisakė už, tokį, um, už tokią nuomonę ir Šveicarija pateikė dabar įstatymo e, projektą, pagal kurį iki 17 ES piliečiai bus diskriminuojami Šveicarijoje. Apie 300 tūkstančių ES piliečių vyksta į Šveicariją dirbti. E, kasdieną. Ir 8,3 milijonai piliečių Šveicarijoje yra ES piliečių. Tai kas atsitiks ir su šitais žmonėmis, kaip bus ar jeigu bus priimtas šis įstatymas. Ir taip pat e, daug ES piliečių ir anksčiau mokėjo mokesčius Šveicarijoje. Taigi, iš tikrųjų turime galvoti, kaip e, kokį poveikį tiems žmonėms padarys dabartinio referendumo rezultatai, kurie netitinka ankstesnio referendumo rezultatų. Ir e, iš tikrųjų tie Šveicarijos e, kantonai, kuriuose mažiausia imigrantų, tie balsavo prieš, o tie, kurie kur daugiau atvyksta imigrantų, iš tikrųjų jų e, nuomonė buvo palankesnė. Tai referendumas tikrai turės e, ryškės pasiekmes. Ir e, Ciuriche iš tikrųjų ieškoma sprendimo ir galvojama apie ateitį. Taigi mes turime spręsti šią problemą ir galvoti apie vidaus rinkos suvestinę penktoje dalyje, e, kaip sakiau, yra įvardintos problemos susijusios su perkelimu ir su šia rezultatų suvestinė. Mes turime atkreipti dėmesį į šią pranešimo dalį. Ačiū. Ar būtų kitų pastabų? Jeigu ne, tai aš pati tuomet e, turiu pastabų. Aš sutinku su tuo, ką sakė anksčiau kalbėsiai, iš tikrųjų mūsų nuomonės sutampa. Taip, mes turime gerbti referendumo rezultatus, tas visiems akivaizdu, tačiau mes turime mm, galvoti ir apie pasiekmes ir negalime vadovautis dvigubai standartais ir leisti, kad ES piliečiai būtų diskriminuojami ir negalime taikyti dvigubų taisyklių, kalbėdami apie laisvą asmenų judėjimą. Mes negalime leisti precedento santykiuose su mūsų draugais ir partneriais ekon, Europos ekonominėje erdvėje. Ir čia vyko e, labai veiksmingas pokalbis su mm, Šveicarijos ambasadorium, su kitais aukšto lygio atstovais. E, kalbėjome apie teisinį tikrumą, apie vidaus rinkos suderinimo reikšmę ir apie tai, kad mes turime pasinaudoti jos teikiamomis galimybėmis. Mes turime gerbti Šveicarijos sprendimus be abejo, bet negalime kelti grėsmės savo vidaus rinkai. Mums visiems tenka atsakomybė, bendra atsakomybė kovoti su populizmu, kovoti su tomis politinėmis jėgomis, kurių yra ir Europos Sąjungoje. Ir mes negalime tiesiog pasyviai laukti, kas vyks toliau. Mes turime aiškinti, pasisakyti už laisvą judėjimą ir išsakyti savo nuomonę. Aš tikiuosi, kad Šveicarijoje, Šveicarijos valdžios institucijos tai supras. Ir noriu padėkoti Andrei Švab už pastangas ir už darbus su šiuo labai sudėtingu dosiju. Ačiū kolegos. Mes Liepos 15 dieną aptarsime pakeitimus ir imko bus balsuojama Liepos 16 dieną. O dabar pereikime prie nuomonės dėl kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo. Pranešėja e, Roža Grafin Fontun Unholstein ir šiandien uh, aptarsime kompromisinius pakeitimus. Envi yra atsakingas komitetas, Aiberdes yra jo pranešėjas. 75 pakeitimai buvo pateikti ir 13 pakeitimų nuomonės projekte ir vienas kompromisinis pakeitimas jau buvo aptarta šešėlinių pranešėjų susitikime, kadangi Andrė Švab turėjo pakeisti e, Rožą Tun. Tai galbūt e, sodidemų šešėlinė pranešėja norėtų pasisakyti. Evelin, ar sudėdėmų vardu gal, galėtumėte pasisakyti? Na, neplanavau iš tikrųjų. Bet e, pana Tunan Honštein ir šešėlinis pranešėjas iš tikrųjų puikiai padirbėjo Siekiame užtikrinti, kad e, būtų saugoma aplinka, būtų saugoma žmonių sveikata ir užtikrinta, kad išmetamųjų teršalų kiekis mažėtų. Ir toliau turime dirbti tą linkmę. Taigi aš manau, kad pateikti kompromisiniai pasiūlymai yra neblogi ir mes galime jiems pritarti. Kol kas tik tiek ir galiu pasakyti. Ačiū, Evelin. Toliau atsir vardu Daniel Dante. Pirmiausia, pasisakysime, pasisakys palinės frakcijos, o paskui e, kiti kolegos. Ačiū pirmininkė, matau, kad e, esu spaudžiamas kalbėti, pasisakyti, kaip manoma, greičiau. Mes pritarėme kai kuriems pranešimo elementams, e, ypač tiems, kurie palengvintų automobilių gamintojų gyvenimą. E, ir supaprastintų komisijos reglamentavimą, mes manome, kad pasiūlymas padidins automobilių gamintojų lankstumą, nebereikės dviejų atskirų leidimų priklausomai nuo automobilio tipo ir mes pritarėme e, taip pat e, tvirtimi uždegamų variklių pasiūlymui, bet siūlomi žymus pakeitimai. Ir dabar perėsiu prie diskusijų vykusių tarp šešėlinių pranešėjų esmės. Būtent kaip tie sprendimai turėtų būti priimti, ar pasitelkiant deleguotusius e, aktus, ar pagrindinėme e, bazinėme akte. Mes, kaip politinė frakcija, norėtume, kad e, reglamente nebūtų nustatomos konkrečios vertės. Tai turėtų būti nuspręsta bendro sutarimo principų. Nenorime, kad komisija deleguotaisiais aktais nustatytų tas vertę. Tačiau e, galbūt kai kurios techninės procedūros, e, tokios kaip, pavyzdžiui, testavimo procedūros, jų pakeitimai turėtų būti pavesti komisijai. Tačiau Mūsų nuomonė, jeigu bus nustatomos ribinės vertės, tai bendro sprendimo procedūra tai turėtų būti daroma. Dar vienas svarbus klausimas, kuris taip pat sprendžiamas kompromisais, e, tai yra degalų sunaudojimo skaitikliai. Mes nepritarėme privalomam požiūriui dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, kaina. Kai kas sako, kad e, tie skaitikliai nieko nekainuos, nes jau dabar automobiliuose tokie skaitikliai montuojami, tačiau tai netiesa. Kaina bus tam tikra, nes jeigu bus įvesta privaloma sistema, tai bus nustatyti tam tikri techniniai reikalavimai, kurių visi turės laikytis. Tai reiškia, kad tie, kas reikalavimų nesilaiko, dabar turės e, prisitaikyti prie naujų techninių reikalavimų. Taigi sąnaudų bus. Bet e, taip pat e, ypač yra klausimas, ar problemų kils mažiems ir vidutiniams gamintojams. Jų yra ir mano rinkimo apygardoje. E, mes turime mažų specializuotų automobilių gamintojų. Ir mane tikrai neramina, kokį poveikį jie patirs, jeigu bus numatytas toks skaitiklių reikalavimas. Aš tikrai ne prieš skaitiklius, manau, kad tai yra gera mintis, tačiau nematau, nemanau, kad e, jie turėtų primesti visiems prieš jų valią. Tai yra laisvo pasirinkimo objektas ir rinka pati turėtų tai spręsti. Jeigu e, rinka norės tokių skaitiklių, tai e, tie, kas norės, bus pasirengę už juos mokėti. Ir mūsų frakcija laikosi kategoriškos nuomonės šio klausimu. Kol kas kitų frakcijų mums nepavyko įtikinti savo argumentais, bet nesiliausime to darę. Tačiau ponas Eitan atrodo lai, turi aiškę frakcijos poziciją, dabar e, Alde frakcijos vardu Dita Hazansova. Ačiū, dėkoju už pasiūlymus. Deja, mano frakcija negali jiems pritarti. Kaip sakė Danielis, kai kurie matuokliai galbūt ir būtų naudingi, bet kyla daug techninių klausimų 6b konstatuojamoje dalyje kyla daug problemų. Pirmiausia, prašymas, reikalavimas, kad būtų nuolatinis matomumas užtikrinimas. Ar tai reiškia, kad turi būti keičiamos automobilio panelis ir turi būti atitinkami matuokliai įrengti šalia greičio matuoklio. Ir jeigu tokie matuokliai bus ta, pritaikyti prie GPS sistemos, ar turės tie duomenys būti rodomi netgi, kai bus išjungtas GPS. Taip pat e, realaus suvartojimo informacija, nežinau kaip yra, bet kaip jeigu, tarkim, atsiras kokių tai nesklandumų, kaip mes tai ištaisysime, nes čia reiks iš tiesų parengti naujus techninius ES standartus, kiek ir iki kokio lygio būtų matuojamos, matuojami tie kiekiai. Ir taip pat kolegos Britai norėtų atkreipti dėmesį į tam tikrą um, kompromisą, kur kalbama apie degalų suvartojimo matuoklį. Aš abejoju, ar bus aišku tiems, kurie, kuriuose uh, tų automobilių vairuotojams, kur yra greitis matuojamas myliomis. Ir taip pat poveikio vertinimas, nemanau, kad jisai turėtų būti privalomas. Dėl kitų nuomonės elementų aš e, dar kartą norėčiau pasakyti, kad nepasisakau už deleguojamus aktus ir manau, kad e, tie standartai turi būti nustatomi kitokiu būdu. Ponas Diuhan, žaliųjų vardu. Uh, Aš labai trumpai žalių vardu norėčiau pasakyti, kad e, man labai malonu, man visuomet labai malonu išklausyti tokių e, pastebėjimų, tačiau labai svarbu, kad būtų atsižvelgiama į žaliųjų interesus ir džiaugiuosi, kad šį kartą taip ir atsitiko. Žinoma, yra tam tikrų dalykų, kurie nebūtinai susiję tik tai su kaštais. Jeigu mes norime mažinti suvartojimą ir bendrai rimtai kalbėti apie klimato kaitos iššūkį. Jeigu to nesilaikysime ir toliau kenksime aplinkai, tuomet tie kaštai bus kur kas didesni nei tie, apie kuriuos kalbame dabar. Taigi nesinaudokime nuolatos tuo kaštų argumentu. Nes jeigu nesilaikysime tam tikrų prievolių ir įsipareigojimo aplinkosaugos prasme, kaštai tikrai bus dar didesni. Aišku, automobiliai transporto priemonės teršia ir turime sumažinti CO2 emisijas be jokios abejonės. Ir tai yra įsipareigojimai, kurie aktualūs kalbant ir apie visuomenės veikatą, ir taip pat apie Europos bei viso pasaulio ekonomiką. Taigi, aš tikiuosi, kad kažkada šios diskusijos įvyks real, realiai vertinant tuos kaštus. Yra, aišku, tam tikrų sąnaudų kurios yra susijusios su CO2 emisijų mažinimu. Taip, tiesa, tos sąnaudos egzistuoja, bet aš vis tiek norėčiau priminti, kad emisijos ir taršalai e, ir tarptautinė sveikatos organizacija yra įvertinusi, kad 15 tūkstančių gyvybių prarandama per metus dėl perdėm didelės taršos. Ir vis daugiau žmonių yra labai jautriai reaguoja į taršą ir jos keliamas problemas. Taigi tai yra tie dalykai, kuriuos norėčiau paminėti ir tikrai reikia visuomet suderinti ir subalansuoti tuos argumentus. Bet aišku, mes per dieną tų visų problemų tikrai neišspręsime. Ačiū Paskali, aš manau, kad tikrai yra vis, pasirodo vis naujesnių studijų ir, ir vertinimų, kiek kainuoja privaloma sistema, kokie būtų jos kaštai ir koks poveikis būtų aplinkai. Uh, Gal kažkas suras tas studijas. Ir dabar Nikola Dantį. Dantį. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai, ponė pirmininkė, norėčiau pasidžiaugti, nes e, yra nemažai pakeitimų, kuriuos aš pasiūliau. Ir jie buvo įtraukti į nuomonę, į, į, į juos buvo atsižvelgta, kalbant apie metaną ir kitus degius kurus. Uh, Metano poveikis e, yra mažesnis dabar, kalbant apie taršą, bet yra daug šalių, įskaitant ir mano šalį, kurioms pavyko metaną ta, dabartinius kūro tipus pakeisti metanu ir užtikrinti metano tiekimo tinklą. Ir mes akcentuojame tai, kad vertinant CO2 ribinės vertes, čia metanas ir kitos kūro rūšys, jo, kol, jų kol kas atsisakyti ne, neįmanoma, negalime ir žinau, kad buvo pasiūlyti pakeitimai, juos buvo atsižvelgta, taigi aš manau, kad metanas be jokios abejonės yra taršus, tarši medžiaga, ji teršia orą kaip ir kitos kūro rūšys, tačiau yra skirtumas tarp tų transporto priemonių, kurios naudoja metaną ir kitų, kurios naudoja kitokį kūrą. Ir tai ypač pasakytina apie tas šalis, kur klimatas nėra toks, kur keičiasi oras, yra lietingi sezonai ir ypač yra, pavyzdžiui, tai labai neramu tuo momentu, kuomet yra ilgi sausros laikotarpiai, tada metano koncentracija yra didesnė, taigi džiaugiamės, kad yra bandoma visais būdais sumažinti metano išmetimą. Ir nereikia metano lyginti su kitomis kūro rūšimis. Nes su, ne vien dėl to, kad tas standartinės vertės yra sudėtinga nustatyti ir kad jisai yra netoks vertingas kaip kitas, kur aš džiaugiuosi, kad į mano pakeitimus buvo atsižvelgta. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis e, poniai Gebhardt. Ačiū. Pirmiausia, Paskalį Ne tik žalieji, bet ir socialdemokratai nori, kad aplinka būtų sveikesnė, be jokios abejonės, tai yra labai svarbu. Tačiau aš norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Būtent kalbant apie oro kokybę. Emisijos e, taršalai labai glaudžiai susijęs su transporto priemonių kūro suvartojimu ir įvairios studijos tyrimai parodė, kad tie skaičiai, kuriuos pateikia bendrovės įmonės ir realus techninis suvartojimas visiškai skiriasi. Dėl to būtų pravartu turėti bendrus vertinimo metodus, kad būtų galima palyginti realiai ir kad vartotojai būtų uh, gerai informuoti apie tai. Dar vienas dalykas, socialdemokratai visuomet to reikalavo ne tik šioje srityje, bet bendrai, jeigu atliekamas poveikio vertinimas, tai neturėtų tai būti daroma vienašališkai, čia reikalingas holistinis požiūris. Ir aš taip pasaky, sakau Paskaliu, kad jeigu vyksta poveikio vertinimas, tai nebūtinai reikia įvertinti, kiek tai kainuoja įmonėms, bet taip pat įvertinti ir kiek tai kainuos, jeigu niekas nebus daroma. Kūro kaštai, tai tada ir aplinkos taršų, užteršimo kaštai, taip pat sveikatos sąnaudos ir kaštai susijęs su tuo, kad žmonės galėtų gyventi geresnį ir sveikesnį gyvenimą. Visa tai yra susijęs su bendru poveikio vertinimu, mes visuomet to reikalavome, nes svarbiausia neįvertinti tik tai ekonominius rodiklius ir netlikti tokio vienašališko vertinimo. Reikia įvertinti visus elementus, paskaičiuoti, kiek tai kainuotų viena vertus, bet ir kiek sutaupytumėme kita vertus, kiek sutaupytų valstybė ir mokesčių mokėtojai, jeigu gyvenimo kokybė pagerėtų. Ačiū. E, dabar, ponia Grapinė. Aš labai trumpai. E, Tai yra tema, kuri aktuali visiems ir aš norėčiau paminėti vieną dalyką, kurį gal ir taip visi žinome. E, prevencija geriau nei gydimas ir prevencija mažiau visuomet kainuoja nei gydimas. Prevencija aplinkos apsauga visuomet kainuos mažiau. Reikia nepamiršti ir kaštų X momentu, kuomet yra investuojama į aplinkos apsaugą ir pažiūrėti, kiek kaštų patirtumėme, jeigu aplinka nebūtų saugoma, kokie tai susikauptų ilgalaikiai kaštai. Taigi, bet kokios naujos sistemos įdėgymas yra susijęs su sąnaudomis ir aišku, reikia įvertinti ir realias sąnaudas Ir galbūt taip, ten automobilių modifikacijos kainuoja, bet per ilgesnio laiko perspektyvą tokiu būdu tikrai yra sutaupoma. Ir nesvarbu, ar būtum iš dešiniųjų, ar kairiųjų, ar žaliųjų frakcijos, visiems tai yra aktualūs klausimai. Paskalis labai teisingai pasakė, kalba eina apie žmogaus gyvybę, gyvenimą apie tai, kad reikalinga užtikrinti gamtos pusiausvyrą ir jos mes vis pasigendame, nežinau, koks tai būtų poveikio vertinimas, bet aš manau, kad jeigu yra daromos investicijos, jos taip kainuoja, tačiau nulinių investicijų kaštai būtų kur kas didesni, kalbant apie aplinkosaugą ir visuomenės sveikatą. Other... Dėkuoju, Marija Grepinė. Ar dar kas norėtų ką nors pakomentuoti? Ne, gerai. Tuomet dėl šios nuomonės balsuosime birželio 29 dieną, o Envi komitete, tai yra atsakingame komitete, balsavimas vyks Liepos 15 dieną. Kitų klausimų darbo tvarkė nėra, taigi mes išimties tvarka baigėme darbą jau dabar. Dėkuoju, kolegos.